straipsnį kartu su tarybos pirmininku pasirašysiu septynis teisės aktus pagal prastinį teisėkuros procedūrą šių teisės aktų pavadinimai bus įtraukti į šio posėdžio protokolą. Dėl darbo atvarkės. Pirma.